nenori žodžio. Ačiū. Negavome klausimų komisijai. Dabartiniai posėdžio daliai, tai yra klausimų komisijai raundas ir jeigu komisijai klausimų nėra, tai iš karto pereikime prie rezoliucijos projekto dėl pasaulinės finansų ekonomijos krizės poveikio besivystančiams šalims ir vystamajam bendradarbiavimui. Numatytas pasikeitimas nuomonėmis su pranešėjų Gerero salom. Ačiū pirmininkė. praeitame šio komiteto posėdėje turėjau galimybę pristatyti bendrais bruožais šį pranešimą, o dabar pristatau jau pranešimo projektą. kalbėtojas kartoja tą patį, ką pasakė anksčiau. Čia pristatau pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės poveikio besivystančioms šalims ir vystomajam bendradarbiavimui pranešimo projektą. Pirmiausiai norėčiau pristatyti svarbiausiais argumentais e, šio pranešimo rengimo priežastis. Pagrindinė priežastis yra ta, kad šiuo metu mes esame patekę į vystomą bendradarbiavimo krizę kurią sukėlė pasaulio finansų ir ekonomikos krizė prasidėjusi 2007 metais. Be to pranešime yra taip pat pabrėžiama, kad jau prieš 2007 metus vystomojo bendradarbiavimo politika jau pati buvo patekusi į krizę. Kodėl? nepaisant ūkio augimo besivystančiose šalise ir vystamosios pagalbos apimčių didėjimo bei tam tikrų apčiopiamų rezultatų kai, kai kuriuose besivystančiose šalise. Nepaisant visų šių priežasčių mes nesugebėjome uh, priartėti prie tūkstantmečio vystimosi tikslų. O tai reiškia, prieš prasidedant kriziai 2007 metais mes buvome labiau nutolę nuo tūkstantmečio vystimosi tikslų, nei buvo numatyta pagal ankstesnį planą. Taigi pranešimas kalba apie dviejopą perspektyvą. Pirmiausiai minimos priemonės, kurių reikia imti spręsti toms problemoms, kurios kilo prasidėjus krizai. Ir antrasis aspektas yra, apie kurį kalbama, tai yra naujovės susijusios su vystamosios pagalbos struktūros pakeitimu tam, kad galėtume išspręsti savo iškeltas vystamosios pagalbos užduotis, tikintis, kad per tą laiką pasikeis, e, pasibaigs finansų krizė. Stamoji pagalba turi būti siejama su naujojomis įvairiose sritise, reikia iškoti naujų stamosios pagalbos finansavimo šaltinių. Taip pat e, yra būtina veiksmingiau vykdyti vystimosi politiką. Kita svarbi prielaida yra didesnės erdvės suteikimas vystimo besivystačiom šalims tarptautinėse finansų institucijose. Tam reikalinga pagalba parama gaunačiams valstybėms suteikti platesnę autonomiją ir taip pat suteikti didesnę atsakomybę jų pilietinėms visuomenėms naudojant gaunamą paramą. Tai taip pat glaudžiau turi bendradarbiauti tarpusavyje viešasis ir privatus sektoriai. Tokiu būdu atsiveria nemažai naujų galimybių visuomeniai, verslininkams, viešajam sektoriu siekiant atgaivinti vystimosi pagalbos politiką. Pranešime kalbama apie skubės priemonės, kurias būtina įdėkti, taip pat teikiami pasiūlymai vidutiniam ir ilgalaikiam laikotarpiu. Jūs, komisija, taryba, parlamentas, čia dalyvaujantis kolegos visi žino, kad uh, Dėl krizės problemas iškilusias reikia spręsti skubiai, kadangi ūkis e, regresuoja, krinta gamtinių išteklių žaliavų kainos, dėl to kenčia jas eksportuojančios besivystančios šalis, taip pat jas kenčia nuo įvairių ekonominės politikos ribojimo priemonių sivystančioms valstybėms praktiškai neįmanoma turėti prieigos prie tarptautinių finansavimo šaltinių, o jų piliečiai dirbantis užsienyje mažiau pinigų perveda į namus. Tai savo ruoštų vis labiau didina jų įsiskolinimo mastus ir mažina vystamosios pagalbos apimtis. Taigi visose šitose e, srityse reikia neatidėliotinai imtis veiksmų, tačiau, kaip jau minėjau, reikia galvoti šiek tiek toliau į priekį ir dėkti naujoves, apie kurias minėjau anksčiau. Pranešimas jau yra išverstas į visas oficialias kalbas, jame yra nemažai teikiama įvairių pasiūlymų, kai kuriuos iš jų trumpai norėčiau pristatyti. Nes komisija, taryba, taip pat parlamento nariai dar turėtų turėti galimybę uh, pateikti savo pasiūlymus dėl šio pranešimo. Pranešimas remiasi principu, kad mums reikia siekti gyvendinti tūkstantmečio vystimosi tikslus ir e, didinti savo pastangas šioje srityje jungtinių tautų ataskaitoje kuri numatyta 2010 m. rūdieniui, nori tinkamai įvertinti, kaip yra siekiama tūkstantmečio vystimosi tikslų. Mes turime įsipareigoti iki 2015 metų pasiekti tų tikslų, kurie buvo numatyti 2010-iesiams. Iš tikrųjų negalime nuleisti rankų ir teikti, kad jau visiškai neįmanoma pasiekti tūkstantmečio vystimosi tikslų. Mes turime dar papildomai stengtis jų pasiekti per artimiausius penkerius metus. ES valstybės narės ir ES institucijos privalo laikytis prisimtų įsipareigojimų. Tai yra 0,6 e, procentai 2000, e, 2000 metų bendro vidaus produkto ir 0,7 procentus 2015 metų bendro vidaus produkto tai numatyti vystomai pagalbai. Taigi pirmiausia, mums reikia įvykdyti savo pačių prisimtus įsipareigojimus ir parodyti pavyzdį kitoms valstybėms bei jungtinėms tautoms. Prašme teigiama, kad reikia iškoti naujų finansavimo šaltinių, apie tai pakalbėsiu vėliau. Iš tarptautinių finansinių institucijų tai yra Tarptautinio valiutos fondo, pasaulio banko, mes turime reikalauti, kad suteiktų, kaip įmanoma, greičiau atitinkamas paskolas besivystančiam šalims per pastaruosius dviejus metus išgirdome daug pažadų dėl paskolų suteikimo, tačiau iš tikrųjų besivystančios šalis negauna prieigos prie šių finansavimo šaltinių. Tačiau kita vertus šie kreditai tik tai dar labiau gali padidinti besivystančių šalių įsiskolinimo naštą dėl naujų finansavimo šaltinių. Pranešime kalbama apie tai, kad e, būtina įvesti tarptautinių e, finansinių transakcijų mokestį. Ne vien tam, kad išlaikytume dabar egzistuojančias finansinių sistemų struktūras ir užkirstume kelią būsimiems sunkumams bankų ir finansų sektoriuje tačiau tuo pačiu metu e, tas mokestis būtų naujas papildomas e, vystomojo bendradarbiavimo finansavimo šaltinis. Pranešime taip pat e, siūloma taikyti labiausiai įsiskolinusioms valstybėms skolų gražinimo moratoriumą mažiausiai trejiems metams. tam, kad e, jos e, galėtų lengviau gražinti e, savo dabartinės skolas. Taip pat reik siūloma įvesti aplinkosaugos mokestį, kai kuriuose valstybėse tas mokestis taikomas jau dabar, ateitie tai galėtų tapti svarbia priemonė kovant su klimato kaita, tačiau tuo pačiu metu tai būtų taip pat ir naujas vystomosios pagalbos finansavimo šaltinis. Dar vienas pasiūlymas susijęs su tuo, kad toms šalims, iš kurių daugiausiai imigrantai perveda pinigų e, namo savo kilmės šalis sumažinti tarptautinių piniginių pervedimų apmokestinimą. Šis pasiūlymas atitinka 2009 metais Lakviloje pasiekto susitarimo dvasę, Ir tame susitarime taip pat kalbama apie mokesčių už tarptautinius finansinius pavedimus sumažinimą. Prašymė daug dėmesio skiriama viešo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimui. Kalbama apie tai, kad ir vystomosios pagalbos kontekste privataus sektoriaus įtraukimas gali būti svarbus veiksnys ne e, didinant vystamosios pagalbos apimtis, tačiau didinant tiesioginės investicijas į besivystančias šalis, taip pat e, šis bendradarbiavimas svarbus technologijų, žinių perkelimui į besivystančias valstybės. Tai yra visą tai, ką mes vadiname Aid for Trade, pagalba prekybai. Prašme siūloma Dohos dėrybų kontekste pasiekti tokį susitarimą, kuris neapribotų besivystančių šalių prekybos galimybių. Taip pat siūloma paversti prekybos bendradarbiavimo susitarimus tikru vystamosios pagalbos instrumentu, tikra priemonė. Pranešime pasisakoma prieš mokesčių oazes, mokesčių rojus ir ši tema taps viena iš prioritetinių per būsimą Ispanijos pirmininkavimą. Pranešime reikalaujame iš tarybos ir komisijos taikyti griežtesnius kriterijus ir reikalavimus mokestinėms oazėms. Važiuoju, tuos kriterijus, kuriais vadovaujasi EBPO arba Europos investicijų bankas, kurie šiuo metu masto apie galimybę šiuos kriterijus, kurie yra taikomi finansinių sandorių finansiniams sandoriams dar labiau sugriežtinti tiek bendrai, tiek ypatingai mokestinėms oazijams. Taip pat privalu nuolat reikalauti finansinio skaidrumo iš tarptautinių koncernų veikiančius skirtingose šalyse, siekiant užkirsti jiems galimybę apeiti tarptautinės finansinės kontrolės galimybę. Europos centrinis bankas, vadovaudamas šiais kriterijais, taip pat turi imtis atitinkamų veiksmų. Pranešime Kalbama taip pat apie kovos su korupcija priemonės, finansinio skaidrumo užtikrinimo priemonės, kurias būtina sutelkti vadovaujantis bendra logiką ir visas siūlomas priemonės galima būtų suskirstyti į dvi grupės. Tai yra pirmiausiai priemonės, kurias būtina taikyti per 2010 metus svarbiausiams problemams, spręsti ir kita priemonių grupė, kuri e, turi būti įdėkta, pritaikyta per ilgesnį laikotarpį, vidutinį laikotarpį, siekiant ilgalaikių arba vidutinės trukmės vystamosios pagalbos tikslų. ES ir toliau turi vaidinti pirmaujantį vaidmenį vystamosios pagalbos politikos kontekste. Ji turi likti pavyzdžių kitoms pasaulio regionams arba bent jau siekti, kad ES taikoma praktiką ir veiksmus perimtų kitos valstybės ir kiti regionai vystamosios pagalbos teikimo kontekste. Todėl mes, parlamentas ypatingai vystimosi komitetas, turėtų visomis, visais manomais būdais skatinti šias permainas ir taip pat kontroliuoti, kaip yra įgyvendinamos mūsų siūlomos priemonės. Aš, kaip šio pranešėjo autorius, esu visiškai pasirengęs išklausyti visus pasiūlymus, pastabas, pakeitimus kurios galėtų siūlyti kolegos ir kurios būtų galima įtraukti į šį pranešimą. Aš pasistengsiu, kaip įmanoma, labiau atsižvelgti į jūsų teikiamas pastabas ir elgtis, kaip manoma, lankščiau. Ačiū labai. Norėčiau paprašyti direktorius Rūdį Hošnerį tarti keletą žodžių komisijos vardu. Ačiū pirmininkė. Komisija sveikina pono Sam, Salom pranešimą ir mes palaikome viską, kas ten parašyta. Ypatingai svarbu atkreipti dėmesį į faktą, kad iš tikrųjų dėl pasaulio finansų ir ekonomikos krizės turės žymiai didesnę neigiamą įtaką besivystančių valstybių gyventojams ir mes nenorėtume sumenkinti šios krizės poveikio taip pat ir išsivyščiusiams valstybėms ir be jų ekonomikoms. Ponas Gereros Sal Salom minėjo, kad šiuo metu pradžioje visos valstybės ES narės rengia ekonomikos gavinimo planus tiek savo šalise, tiek visą ES ir komisija savo komunikate balandžio 8 dieną pasiūlė, kad reikia parengti atitinkamą ekonomikos gavinimo planą ir besivystančioms valstybėms. Tačiau kol kas niekas to nesijėmė darbo ir netgi G20 sustikime daugiau dėmesio buvo skiriama išsivyšiusiams, o nebesivystančiams valstybėms. Stacija šiek tiek pasikeitė po to, kai komisija paskelbė savo komunikatą. Mes norėjome atkreipti dėmesį, kaip manoma, greičiau į tą aplinkybę, kad krizė turės tikrai dramatinio poveikio besivystančiams valstybėms. Dabar mes rengiame ištisą galimų taikyti priemonių sąrašą, kuris didžiai dalimi sutampa su pranešėjo pasiūlymais, todėl nenoriu į jį gilintis, tačiau noriu pasakyti, kad taryba sveikino mūsų komunikate pateiktus pasiūlymus, tačiau e, aiškiai pasakė, kad neskirs papildomo finansavimo šiam ūkio gaivinimo planui. Todėl mes privalome e, daryti spaudimą, kad bent jau europinių lygmenių būtų laikomasi prisimtų įsipareigojimų dėl vystamosios pagalbos. Taip pat sutarėme dėl to, kad e, tarptautinės finansų institucijos turėtų pradėti taikyti ir kurti naujas priemonės, kurios būtų e, naujais vystamosios pagalbos finansavimo šaltiniais ir tas priemonės daugumą jų iš tikrųjų negali būti taikomos didžiai daliai besivystančių valstybių arba gali jos naudotis tomis priemonėmis tik tai didindamos savo įsiskolinimą ir iš tikrųjų mes padėjome labai daug pastangų, kad sumažintume besivysančių šalių įsiskolinimus, todėl nelabai galima šių naujų priemonių taikyti. Komisija palaiko bendrus projektus su tarptautinėmis finansinėmis institucijomis, siekdama vykdyti atitinkamus stebėsenos veiksmus, siekiant valdyti besivystančių šalių įsiskolinimo situaciją. Mes esame dėkingi pranešėjai už tai, kad jis paminėjo komisijos iniciatyvą siūlančią įdėkti naują e, savanoriško lankstumo priemonę šiame kontekste. Ir noriu pasakyti, kad šią priemonę mes parengėme glaudžiai bendradarbiaudami su tarptautinėmis finansų institucijomis ir vieni kitus labai gerai papildėme nes tarptautinės finansų institucijos gali teikti paskolas, lengvatinės paskolas, o mes savo ruoštų jas papildome savo teikiamą finansinę paramą ir esame numatę taikyti tą papildomą finansinę paramą labiausiai jos reikalingoms šalims. Ir e, noriu pasakyti, kad per keletą mėnesių mes sugebėjome sukurti naują priemonę iš e, ekonomikos vystimosi fondo ir esame praktiškai vienintelis donoras, kuris sugebėjo veiksmingai reaguoti į krizės pasiekmes, ypatingai labiausiai pažeidžiamoms šalims, taigi tas uh, naujas instrumentas Vulnerability Flex yra taikomas labiausiai pažeidžiamoms šalims ir jau buvo pradėtas taikyti šiais metais ir tęsime tos paramos teikimą 2010 metais. Taip pat labai palaikau pranešėjo pasiūlymus dėl um, mokestinių klausimų uh, besivystančiuose šalyse su Eva Žoly mes rengėme konferenciją šioje salėje, kuri atkreipė dėmesį į tai, kad mokesčių sistemų veiksmingumui gerinti reikia skirti didesnį dėmesį, siekiant toms valstybėms gauti daugiau pajamų iš savo viduje surenkamų mokesčių, taip pat siekiant užtikrinti geresnės galimybės pasiekti tūkstantmečio vystimosi tikslus. Komisija pavasarį pristatys savo ataskaitų paketą dėl e, tūkstantmečio vystimosi tikslų įgyvendinimo ir e, Tie dokumentai bus taip pat susijęs su e, Monterėjoje užsibrieštų tikslų įgyvendinimu. Komisija numačiusi konkrečius pasiūlymus siekiant e, geriau spręsti šios klausimus vystamojo bendradarbiavimo kontekste. Taip pat baigdamas noriu pasakyti, kad iš tikrųjų labai pritarėme šio pranešimo idėjoms tik vienoje vietoje norėtume šitam tikrų pakeitimų, kadangi mes bandome e, e, mobilizuoti EDF nepanaudotas lėšas, tai reikia kalbėti apie tas e, lėšas, kurios bet kokiu atveju būtų mobilizuotos per ilgesnį laikotarpį ir mes manome, kad jas skirti reikia būtent dabar nes EDF iš tikrųjų šiuo metu yra vienintelė bendrijos priemonė turinti tam tikrų finansinių rezervų, nes iš kitų šaltinių mes tų lėšų paimti šiuo metu negalime ir iš tikrųjų vystamosios pagalbos paramos priemonėse mums ateičiai reiktų numatyti daugiau rezervo galimybių nes šiuo metu mes galime teikti paramą tik iš EDF fondo. Ir todėl būtina e, numatyti papildomą e, lėšų mobilizavimą, nes kokią šią paramą galėsime teikti tik kotonų sustarimo arba AKR valstybėms. Pirmininkas, o teisingai supratau, kad AKR valstybės galėtų gauti paramą iš šio rezervo, nes maždaug e, trešdalį pasaulio visuomenės. Iš ALA eilutės biudžetinės yra teikiama pagalba, tačiau jeigu ten yra rezervų, tai jie negalės gauti šios paramos. Atsakymas. Visos uh, biudžetinės lėšos jau e, buvo numatytas jų panaudojimas, todėl papildomų lėšų per e, jūsų minėtas priemonės teikti nebus įmanoma. Ir ateitie reiktų pasvarstyti, kaip ta situacija reiktų pakeisti. Tuo tarpu EDF kontekste mes esame numatę tam tikrą rezervą ir šiomis rezervinėmis lėšomis dabar e, galime ir e, pasinaudoti. Tačiau turint omenyje, kad dabar yra krizė, reikia su jo kovoti, tai po dviejų metų tas e, rezervo fondas aiškiai sumažės, tačiau bet kokiu atveju esame uh, galime labai džiaugtis, kad dabartiniai situacijai mes esame numatę tam tikrą rezervo fondą, tą patį ketiname daryti ir galimoms e, ateities krizėms spręsti. Pirmininkas, tokios valstybės kaip Bangladešas, kitos Azijos valstybės susidurs su e, didžiulėmis neigiamomis pasiekmėmis dėl klimato kaitos nes iki 25 procentų Bangladešo teritorijos remiantis vieno prašymo duomenimis bus apsemtas ir maždaug 30 milijonų žmonių turės rasti galimybę įsikurti kitur. Mes negalime kalbėti vien tik tai apie Afriką arba Karibų jūros regioną, tačiau reikia kalbėti ir apie Aziją. Ir jeigu mes norime išlaikyti savo įtaką Azijoje, tai reikia imtis numatyti tam tikras priemonės e, to regiono valstybėms pagelbėti, nes šiuo metu mūsų įtaka ten tikrai mažėja. Question, uh, will... Aš konkretaus atsakymo iš šitą jūsų klausimą dėje neturiu. Uh, Bet ką galiu dabar pasakyti, tai yra tai, kad mes jau dabar ieškome, ypač žiūrėdami Europos vystimo fondo galimybės ir kitų instrumentų, ieškome, kaip būtų galima perskirtyti vystimo pagalbą tam, kad būtų galima padėti valstybėms kovoti su klimato kaita. Pavyzdžiui, šiuo metu mes vykdome tarpinę peržiūrą visų valstybių kurioms yra taikoma EDF pagalba strategijas ir mes nurodėme delegacijoms ir per jas valstybėms narėms, kadangi buvo parengtas jungtinis laiškas komisijos, kuris buvo išsiųstas visų e, valstybių narių ministerijams ir taip pat valstybėms partneriams, kur mes paraginame tome, toje tarpinėje peržiūroje ieškoti galimybių perskirstyti e, vystimo pagalbą atsižvelgiant į tai, kokie yra valstybių atitinkami poreikiai kovoti su klimato pokyčiais. Taigi be abejo, mūsų parama vystimui turi būti lanksti ir galime sugebėti pakeisti prioritetus tam, kad galima, galėtume kovoti su klimato kaitos e, padariniais. Žinoma, šitas atsakymas nėra pilnas, bet bent jau tai yra svarbi jo dalis. Prieš porą dienų vyko susitikimas skirtas klimato kaitos klausimams ir taip pat vandens, Himalajų e, vandens kelių e, klausimams. Ir Junktinių tautų vystimo fondo e, programos administratorius Briuselėje pastebėjo, kad klimato kaita iš tiesų gali pagreitinti valstybių plėtrą, kadangi prisitaikydamos prie klimato kaitos padarinių valstybės gali tobulėti ir kitose sritise. Ir tai būtų ne tik tai viena iš dviejų galimybių, kad arba ten padedama, arba ten, bet būtų ir ten, ir ten naudinga, ponė Kešmanė. Ačiū pirmininkė, aš noriu taip pat pasveikinti pranešėją ir padėkoti už atliktą darbą ir už tai, kad pritaikė tokį holistinį požiūrį šitam svarbiam klausimui. Man labai malonu, kad jis paminėjo mokesčių sistemas, taip pat mokesčių rojus. Iš tiesų, Sveikinu Ispanijos kaip pirmininkaujančios valstybės, kuri tos pirmininkaujančia e, požiūrį, kai jie priskyrė, kai, kaip jie vertino šitas sritis kaip labai svarbės. Bet taip pat svarbu pažiūrėti į kaštus, kurių pareikalaus visi tie prioritetai. Jeigu žiūrėsime į siunčiamas pinigus, kuriuos siunčia emigrantai į savo kilmės šalis, dažniausiai tai yra žmonės, kurie priklauso viduriniai klasiai ir iš tų lėšų taip pat didžiausią naudą gauna vidurinės klasės žmonės. Mes turėtume pasinaudoti Junktinės karalystės pavyzdžių ir sumažinti kaštus ir išlaidas, kurių pareikalauja lėšų siuntimas į savo kilmės šalį. Iš tiesų, Europos valiutos fondas sugebėjo surinkti nemažai lėšų, kurios galėjo būti skirtos besivysančioms valstybėms, tačiau dėje dėje tik nedidelė tų visų lėšų dalis buvo realiai tam panaudota. Maždaug 1,6 procentai. 86 procentai lėšų buvo e, panaudotos tikslingai. Bet dauguma tų šalių buvo vidutinių pajamų šalis, o ne pačios vargingiausios besivystančios valstybės. Ir visai neseniai grįžome iš Botsvanos. Ir ten pamatėme tokią valstybę, kuri yra būtent priskiriama vidutinių pajamų šaliai, e, bet jos prieiga prie galimų lėšų ir donorų paramos e, šiuo metu yra sumažėjusi. Ir todėl turime įvertinti ypatingas problemas, ypatingus poreikius skirtingose valstybėse, tokiuose kaip Botsvana žino, žinoma, nėra vienintelis pavyzdys. Ir kovojant su e, živ ir AIDS, tos valstybės stengiasi skirti lėšų tokiams problemams, bet jos yra nepakankamos. Ekonominė krizė paveikia visas šalis ir besivystančias ir vidutinių pajamų valstybės. Bet įdomu, kad tos valstybės, kurios sugebėjo padaryti pažangą ir vystinti šiek tiek greičiau, uh, joms pasisekė, bet vis tik tai liko dar nemažai valstybių, kurios šiuo metu yra tarsi užstrigusios. Tai yra daugiausia vidutinių pajamų šalis. jeigu mes pritarsime tam, kad būtų skirta 0,7 procentų BVP vystimo pagalbai, mes visi tapsime liudininkais, e, visi turėsime skirti tą, tą pačią sumą pinigų. Tai iš tiesų svarbiausia ne tai, ar mes apskritai įsipareigojame, bet kiek mes įsipareigojame skirti e, lėšų paramai. Aš nesu labai geras matematikas, aš nestudijavau ekonomikos, bet vis tiek galiu tai pakankamai gerai suprasti. Ir jeigu Ir taip pat sveikinu pranešėjo išsakytą nuomonę dėl to didelio poveikio, kurį, kuris nebus pajustas, bet jau dabar yra jaučiamas. Ir todėl rekomendacijos, kurių sulaukėme jūsų pranešime ir taip pat komisijos įsipareigojimas imtis konkrečių veiksmų yra tikrai sveikintinas. Aš galiu grįžti prie Markso filosofijos jau beveik kur yra kalbama apie rezervus, apie atsargas. Mums reikia atsargų. Negalima gyventi jų neturint, nes jų kada nors gali prisireikti. Ir galų gale, kadaise tuos rezervus turime panaudoti. O jeigu prireiks, turime kreiptis į valstybės narės tam, kad jos skirtų daugiau pajamų, daugiau paramos. Tai darome nacionaliniu lygiu savo valstybėse narėse ir dėl to turime gebėti taip pat elgtis ir kaip vienas vienetas, kaip Europos Sąjunga. tam, kad, nes kai kurios Markso nuostatos iš tiesų yra teisingos. That, um, we... Ačiū iš tiesų. Taip pat noriu pasveikinti pranešėjimus. Tenkina pranešimas, jis tikrai pranešėjas atliko didžiulį ir svarbų darbą. Už tai ir dėkoju. Nėra daug, ką galima būtų prie to pridėti, gal tik tai keletą pastebėjimų. Jie iš esmės taip pat buvo paminėti, ponas Kešmanas juos paminėjo. Kalbant apie procentus, žinoma, kyla problema, kad gali sumažėti galimybė skirti lėšų vystimo pagalbai būtent dėl tos pačios finansinės krizės. Ir taip pat yra labai keista situacija susiklošysi, mes prie jos nesame papratę. Ir e, Bet ga, tokia situacija turime ir elgtis atitinkamai ir perskirstyti lėšas, kurias perkelti iš įprastinių planų į ne, netikėtus biudžeto. Turime perskirtyti biudžetą. Valstybėse narėse jaučiama tendencija, kai jos sako, na, šiaip ar taip, mes taip ar taip skiriame pinigų. Uh, ir naudojamės lėšomis, skiriame lėšų kovoti su klimato kaitos padariniais, tai galime perkelti tuos pinigus kam nors kitam. Dėl Euro, e, e, VF jis taip pat buvo paminėtas, kad jų dalis lėšų skiriama. Ir ES šalims padėti buvo anksčiau skirtas 1,6 procentų lėšų skiriamų šalims Afrikoje. Tai yra labai sveikintina, mes taip pat galime prisiminti ponios Vus pranešimą, kuris buvo padarytas šiandieną anksčiau šiais metais, ji pabrėžia, kad mums yra būtina struktūrinė reforma. Ta galiu pakartoti, iš tiesų ji yra būtina tiek mums, tiek ir valstybėms narėms, tam, kad jos galėtų, e, besivysančios valstybės, tam, kad jos gautų tinkamą prieigą prie galimų lėšų ir vystimo paramos. Neseniai buvo patikti pasiūlymai, kuriuos pateikė mokslininkai, tyrinėtojai ir jie sakė, kad vienas procentas e, lėšų, kurios yra skiriamos pramoniniams šalims, šalims galėtų būti perskirstytos besivystančioms šalims, tam, kad joms būtų suteikta reikalinga pagalba, kad joms būtų galima padėti kovoti su finansinė krize. Galima būtų ir tai pasvarstyti ir tai įtraukti galbūt į pranešimą, bet kita vertus pranešimas mus iš tiesų tenkina. Ačiū. Dėkoju, ar komisija norėtų sureaguoti? Uh, Guerrero Salom, would you like to wind up, please? Pan Rosalom, ar norėtumėte baigiamųjų pastabų pasakyti? Forme. Ačiū. Noriu labai padėkoti už tuos gražius atsiliepimus apie pranešimą. Taigi trumpai sureaguosiu į kai kuriuos tik aspektus. įkvėpimo mes pasisėmėme iš komisijos parengto dokumento. Tikrai buvo parengtas nuostabus, puikus pranešimas. Ir tiesą sakant, aš sėmiausi įkvėpimo iš komisijos dokumento ir kaip tik dėl tos priežasties parengiau tokios struktūros savo pranešimą. Taigi esu komisijai dėkingas už jos įdirbį. Komisija, pavyzdžiui, konstatuoja, jog tarybos, taryba savo metu neišreiškė labai didelio susižavėjimo. Taip pat sakė, jog taryba ateityje ko gero nepersigalvosinti. Aš nenorėčiau čia akcentuoti vieną nacionalinį aspektą, tačiau Ispanijai perėmus pirmininkavimą Europos Sąjungai taryba, ko gero, pakeis savo poziciją, bus palankesnė mums. Atsižvelgs, jeigu ne į visus pasiūlymus, tai bent jau kai kuriuos. Bent jau tai būtų savotiška pažanga. Bet kokiu atveju Ispanija pirmininkaudama stengsis orientuotis į palankius teigiamus aspektus. Pavasarį tūkstantmečių tikslams skirtas komisijos pranešimas yra toks, kad jį reikėtų atsižvelgti ir atsižvelgti ne tik Ispanijos pirmininkavimo metu, bet ir vėliau. Toliau būtina plėtoti ES poziciją, galvojant apie rudenį vyksiančią jungtinę tautų generalinę asamblėją, per kurią bus peržiūrėti tūkstantmečio plėtros tikslai. Taigi nekantriai, kaip ir laukime atitinkamų dokumentų pasirodymo. Dabar norėčiau sureaguoti į tai, ką pasakė mano kolega Michaelas Kešmenas. Savo ruoštų norėčiau du dalykus pabrėžti. Šios misijos daugeliu šalių yra labai svarbios ir ta parama neretai sudaro ketvirtadalį šių šalių BVP, ketvirtadalį 25 procentus visų pajamų arba įplauko. Taigi ši tema neneigiu yra nepaprastai svarbi. Tiek Michaelas Kešmanas, tiek ir Kelleris kalbėjo apie šios aspektus. Ir aš pagidaučiau, kad pranešimo tekstas būtų papildytas. Negalime kaip ir savotiškai patekti į spastus, kitaip tariant, orientuotis vien tik tai tam tikrą procentinę paramos išaišką, nes pas mus išsivyšio šalise mažėja BVP Tai jeigu BVP mažėja, ar nebus taip, kad nors ir skysime mažiau lėšų, bet ta procentinė išiška didės. Taigi reikėtų suformuoti tam tikrą pavedimą arba mandatą, kad mūsų parama besivystančiom šalims išliktų stabili arba didėtų ne tik uh, nominalia išraiška, bet ir realia išraiška. Kitas dalykas, kaip kovoti su klimato kaita. Esame numatę tam tikrą finansavimą ir norime paremti tas besivystančias šalis, kurios ypač jautriai pajunta klimato kaitos padarinius. Tačiau tą finansavimą negalima išminusuoti iš dabartinio biudžeto. Tai turi būti papildomos lėšos. Be to esu ir anksčiau sakęs, jog rugsėjo mėnesį per Junktinių tautų generalinę asamblėją Ispanijos premjeras pateikė jau pasiūlymą dėl naujo fondo steigimo kovos su klimato kaita finansavimo fondą. Taigi tokio fondo lėšas būtų galima skirti besivystančiam šalims Tai, kas buvo pasakyta šiame posėdėje, manau, atsispindės mano pranešimo galutinėje redakcijoje. Kita vertus, jeigu pagidaujate, galite pateikti ir daugiau pakeitimų. Šiaip dėkoju komisijai, dėkoju kolegoms parlamento nariams, kurie, kiek aš suprantu, iš esmės paremė mano pranešimo bendrą tendenciją. Now, report... Dėl pranešimo bus balsuojama kovo pirmą dieną. 2010 metais. Ir vasario 7 dieną, 6 val. vakare, iki to laiko galima pateikti pakeitimus dėl šito pranešimo, kurį ką tik aptarėme. Dabar norėčiau pereiti prie dešimtojo darbo atvarkės punkto. Tai yra vystimosi komiteto tyriamoji misija Bangladeše vystimosi komiteto ir Pietų Azijos delegacijos tyriamoji misija Bangladeše. Jie vyko prieš keletą savaičių. Aš buvau delegacijos vadovas ir dabar pristatysiu savo pranešimą. Jeigu pirmininkas man leis, nebent kas nors norėtų e, dar prieš tai kalbėti? Ne. Taigi delegacija vyko nuo e, spalio 31 iki lapkričio 11 su manimi vyko Pietų Azijos delegacijos vadovas, ponia Žin Lambert ir kiti šio komiteto nariai ir taip pat Pietų Azijos delegacijos nariai. Mūsų pagrindinis tikslas buvo įvertinti klimato pokyčių e, poveikį Bangladešui. Vienas iš svarbiausių pokyčių tai yra kilantis vandens lygis. Delegacija bandė įvertinti, kaip ES skiriama parama padeda kovoti su klimato kaitos pokyčiais. Ir taip pat, kaip galima būtų padaryti ES pagalbą veiksmingesnę, atsižvelgiant į dabar iki šiol pasiektus rezultatus. Be klimato kaitos poveikio ir ES paramos pagalbos veiksmingumo mes susitikome ir su naujoju e, žmogaus teisų komisijos vadovu, susitikome su ministru pirmininku, taip pat su parlamento pirmininku, su min, aplikosaugos ministru, taip pat su ministru atsakingu už netikėtų situacijų valdymą ir taip pat su visais ES misijų vadovais dirbančiais tame regione. Uh, Taip pat dalyvavo atstovai iš ES agentūrų, taip pat valstybių donorių ir kitų ES finansuojamų projektų. Sustikimas vyko maždaug 200 km nuo Dakaro. Pagrindinė išvada, išvados mūsų sustikimo yra tokios. Iš tiesų yra labai svarbu veikti nedelsiant jeigu nesimsime veiksmų nieko nedelsdami kovoti su klimato kaita ir neskirsime papildomų lėšų finansuoti programoms, tada buvo, bus pajustas neigiamas poveikis milijonams žmonių ir pakenks besivystančiams valstybėms. Beveik 30 milijonų žmonių pradės migruoti, nes turės trauktis iš dabar savo gyvenamų vietų. Dėl to prasidės regionės problemos Indijoje ir kitose kaiminėse šalise. Ir daugelis valstybių, su kuriamis Bangladešas palaiko glaudžius santykius, pavyzdžiui, Junktinė karalystė. Daug Bangladešo gyventojų panorės atsikraustyti į Europą. Gali būti, kad maždaug 20 milijonų žmonių panorės imigruoti į mūsų šalis, į ES valstybės narės. Nežinau, ar mes esame tam pasirengę. Taip pat ES turi skirti paramą Bangladešui per papildomas lėšas pagal Kopenhagos konferencijos dabar vykstančios priimsiamus dokumentus ir įsipareigojimus. Bangladešo vyriausybė stengiasi kovoti su klimato kaitos padariniais. Jie skiria 100 milijonų jungtinių valstijų dolerių iš savo paties e, biudžeto ir tos pinigus skiria įgyvendinti programoms, pagal kurias tengiasi prisitaikyti prie klimato kaitos pokyčių e, sudarytų padarinių. Bet reikia dar daugiau paramos. Kitos valstybės skiria 10 milijardų jungtinių valstybių dolerių būtent prisitaikymo programams. Tos lėšos yra būtinos tam, kad būtų galima pakelti kaimų lygį, e, tų kaimų, kuriems grėsia e, apsėmimas, jeigu pakils jūros vandens lygis. taip pat tie pinigai yra reikalingi tam, kad būtų galima uh, apsaugoti dirbožemį. Ir mes matėme įgyvendinamus vystimo projektus, kurie yra finansuojami iš ES ir jungtinių tautų lėšų. Trijų akrų ploto kaimas buvo fiziškai pakeltas aukščiau vien, pusantro metro. Jis buvo pakeltas virš jūros lygio, tam, kad nebūtų apsemtas. Šitam projektui reikėjo trijų mėnesių, iki tol, kol jis buvo gyvendintas. Visi tos darbus atliko patys kaimo gyventojai, jie vežė žemės, jas kasė ir kėlė savo kaimą aukščiau ir visos, viso to išlaidos šitam trijų akrų kaimui buvo 6 tūkstančiai eurų to kaimo gyventojai, kurie nuolatos kentėdavo potvinius ir turėjo pusiai metų palikti savo namus, to daryti nebeturės. Jų kaimo nebeapsems potviniai. Ir be to, jie galės užsimti žemdirbystę, auginti vištas, oškas, kitus naminius gyvulius, ko anksčiau daryti negalėjo ir galės patys save tokiu būdu išlaikyti. Iš tiesų tai yra labai įdomus pavyzdys to, ką galime nuveikti, prisitaikydami prie klimato kaitos padarinių. Ir mane tai iš tikrųjų sužavėjo, mano kolegas taip pat, kad tokie svarbus rezultatai buvo pasiekti tokiamis mažomis išlaidomis. Bangladešė yra 3000 tokių kaimų gyventojų, kurie taip pat, jų kaimai taip pat galėtų būti pakelti aukštyn beveik maždaug porą metrų. Ir jeigu vienas kaimas galėjo gyventi tokį projektą per šešis, panaudodami šešis tūkstančius eurų, tai tiem visiems kaimam pakelti viršų galbūt reikėtų maždaug 180 milijonų eurų. 30 tūkstančių kaimo gyventojų gyvenimas pagerėtų labai pastebimai. Iš tikrųjų, tas projektas yra gyvendinamas, yra ir kitų galimų, nesunkiai gyvendinamų projektų, kurie, kuriuos įgyvendinti gali netgi patys Bangladešo gyventojai, jeigu turėtų pakankamai lėšų. Vyriausybė taip pat nuogastauja ir dėl vandens netikėtų potvinių. Prieš porą dienų vyko susitikimas su Indijos ambasadoriumi, Kinijos ambasadoriumi, Pakistano ir Bangladešo, taip pat Nepalo. Ir taip pat buvo pakviestas Vietnamo ambasadorius, kuris negalėjo atvykti. Nes dabar darosi vis aiškiau, kad Himalajų ledynai, kurie kurių vandenys suteka į gangą, į kitas upes, Tiaros upė ir Indo upė, tų vandenų daugėja. Nors paradoksaliai pačios upės džiūsta. Iš tiesų, situacija gali susiklostyti katastrofiška, kur daugiau nei vienas milijardas žmonių gyvenančių tame regione nebeturės vandens arba to vandens jiems nebepakaks drėkinti laukus ir taip pat nebepakaks ir geriamo vandens. Ledynai tirpsta daug greičiau, tris kartus greičiau negu e, šiaurės ašigalio ledynai. Ir dėl to to padariniai yra iš tiesų drastiški. Čia, kolegos, aš noriu pabrėžti, kad reikia svarbu, e, kad reikia atskirti tai, ir pabrėžti tai, kad ledynai tirpsta ne vien tik tai dėl to, kad vyksta pasaulinis atšilimas. Ledynai tirpsta dėl to, ką vadiname carbon black, tai yra jodoji anglis, anglies išlakos, kurios atsiranda deginant medieną Indijoje ir Bangladeše ir kitose žinoma šalise, taip pat ir Kinijoje. Ir taip pat dėl anglės iš, išlakų, kurios yra išmetamos įvairių gamyklų ir fabrikų esančių tame regione. Ledynai pasidengia tais suodžiais ir todėl saulės šiluma yra sugeriama geriau ir ji yra nespindima, bet sugeriama ir dėl to ledynai tirpsta. O jeigu tų suodžių nebūtų, ledynai ir sniegas atspindėtų saulės spindrus. Būtent dėl to ledynai tirta daug greičiau. Ir jeigu mes sugebėtume sumažinti e, suodžių išlakas e, Himalajų regione, tokiu būdu galbūt mums pavyktų sulėtinti ledynų tirpimą. Kaip be būtų keista, šis klausimas, ši problema, veikianti 1,3 milijardo žmonių Azijoje, nėra įtraukta į Kopenhagos konferencijos darbo tvarkę. Jie diskutuoja apie emisijas, apie išlakas, bet nekalba apie būtent šitą problemą. O ta situacija iš tikrųjų yra unikali. Ir mes, kaip Europos Sąjunga, galėtume prisimti lyderio poziciją, padėti toms valstybėms imtis konkrečių veiksmų, kurie sumažintų ledynų tirpimo greitį. Taip pat mes pamatėme, kad daug Bangladešo gyventojų nori patys būti atsakingi už savo likimą. Jie yra daug ryštingesni negu kitos valstybės, kurias man yra tekę lankytis. Ir jie patys nori savo padėti tam, kad išvengtų tokių katastrofiškų situacijų. Jie tikrai ne, ne, nenori kreiptis į ES ir sakyti, ateikite ir gyvendinkite vieną ar kitą projektą. Ne, jie nori ir patys imtis realių veiksmų. Jiems tiesiog tai reikia finansavimo tam, kad galėtų įgyvendinti priemonės, kurios yra būtinos įgyvendinti jų parengtą prisitaikymo prie klimato kaitos programą. Todėl iš tiesų yra būtinas labai glaudus bendradarbiavimas regione. Nes Himalajų ledynai ir tirpstantis ledynai kelia vis didesnių problemų. Kiniečiai, Kinijos gyventojai dabar planuoja užtvenkti e, vieną savo upę, o tai dėl to ta upė išdžiūtų. Ir tas jų sprendimas yra labai didelis e, konflikto taškas tarp Kinijos ir Bangladešo, o jo būtų gerai, jeigu pavyktų išvengti. Iš tiesų, man atrodo, kad mes šiek tiek esame apleidę šitą e, regioną. Dėl to, kad mes skiriame labai daug dėmesio AKR šalims ir Latino Amerikos šalims, bet turėtume dabar jau atsigręžti ir į kitus regionus ir imtis veiksmų dabar pat. Aš tikrai kalbu rimtai, mums reikia imtis veiksmų dabar, dabar pat. Nes kitaip ir mes patys lauksime labai realių pasiekmių norėčiau baigti dabar, nes dar yra kitų klausimų, kuriuos norėsime aptarti, bet dabar noriu paraginti kolegas reaguoti į mano padarytą pranešimą. Grazie Presidente. Dunque, innanzitutto ringrazio. Ačiū labai, ponas eh, pirmininkė. Pirmiausia, be abejo, noriu padėkoti ponui pirmininkui Dievai už tai, kad jūs labai gražiai, elegantiškai vadovavote šiai delegacijai ir misijai. Taip pat e, puiku ir tai, kad jūs pateikėte apsilankymą Bangladešai vertinimą. Sutinku su tuo, ką jūs sakėte, komentuodama šią misiją. Galbūt tik tai šiek tiek papildyčiau pirmininko žodžius. Taigi pirmą. Jūs pateikite tam tikrų skaičių apie Bangladešą. Sakėte, jog čia 20 milijonų žmonių gali prireikti ne politinio, bet ekologinio prieglopščio. Šis skaičius yra paimtas iš Junktinės karalystės e, šaltinių. Bangladešas tai yra tokia šalisa, e, kurios teritorijos penktadalis gali būti užtvindytas, jeigu tik tai 800 cm pakiltų jūros lygis. Be to šioje šalyje didžiulė gyventojų dalis yra labai jauni ir iš 150 milijonų gyventojų beveik trešdalis e, negauna pakankamai maisto, nulatos badauja. Jūs sakėte, jog įvyko sutikimas su šio regiono šalių ambasadoriais. Ko gero, mums reikėtų garsiau ir dažniau kalbėti apie regiono problemas, pabrėžti, kokia situacija yra dabar Bangladešas. Tikrai šie skaičiai, kuriuos jūs pateikėte, turi būti plačiau žinomi. Silva eh, diceva, è un paese dal quale comunque siamo partiti con ragioni di. Tikrai šie skaičiai yra siaubingi, bet jūs eh, pripažįstate, jog išvykome iš šalies eh, su tam tikra viltimi. Matėme, jog šalyje vykdomi tam tikri mikro, mini projektai. Matėme atveju, kai vietos gyventojai aktyviau išnaudoja galimybės eh, patiems apsisaugoti nuo neigiamų įvairių ciklonų bei audrų padarinių. Toliau, kitas dalykas. Jeigu aš neklystu, Bangladešas yra trečias pagal, trečia pagal didį pasaulyje šalis pagal savo gyventojų musulmonų skaičių. Europoje atrodo, kad islamas yra nesuderinamas su demokratija, neva islamas yra nesuderinamas su pagarba moteriai, su moters aktyviu gyvenimu, dalyvavimu politinėme gyvenime. Tačiau Bangladešas yra demokratiška, galbūt nestipri demokratiška, bet vis tiek demokratiška valstybė. Nepaisant tam tikrų prieštaravimų, mes matome, jog šalyje pamažu įsitvirtina demokratija. Taip pat galime pastebėti pirmųjų pluralistinės visuomenės požymių. Šalies premjerė yra ne tik moteris, ir ji nėra vienintelė moteris vyriausybėje. Šioje šalyje yra daugiau moterų ministrių. Taigi manau, kad ir apie tai mes turime kalbėti, turime padėti suprasti, jog daugelis mūsų iš ankstinių nusistatymų yra neteisingi. Dar vienas dalykas, apie kurį kalbėjo delegacijos vadovas Dėva. Pagal statistiką beveik pusė viso pasaulio gyventojų greitai gyvens miestuose. Šiame regione gyvenau dviejus metus Afganistano, Pakistano pasienyje. Tačiau Daka tai miestas niekam neprilykstantis pagal savo transporto kamščius. Tai miestas jau dūstantis nuo gyventojų. Šiame mieste tiek žmonių, jog baisu būti sumindytam. Be to egzistuoja ir didžiulė šešėlinė ekonomika, kuri faktiškai sukuria 70 procentų šio miesto pridamojo produkto. Beveik niekur neįmanoma gauti norimų paslaugų, miestas Daka plėtojasi neplanuojamai, nėra mm, poliklinikų, ligoninių ir panašiai. Kitaip tariant, tarptautinė bendryje dar net e, nesuvokia, kokie iššūkiai iš tiesų egzistuoja tam tikrose šalise. Mes kalbame apie kaimo plėtrą, socialinės paslaugas ir panašiai. Tačiau neretai tą aš sakiau tiek ambasadoriams, tiek komisijai, tiek nevyriausybinės organizacijoms. Šiuo atveju pasigendu bendradarbiavimo, į kurį būtų įtraukti ir miestai, kadangi miestai yra didžiulis skaudulys šiame regione. Regione gyvena vos nekad milijardai žmonių didžioji jų dalis miestuose. Manau, kad ES tiesiog privalo įsikišti. Privaloma teikti paskolas, taip pat privalome paremti tvarę miesto plėtrą. Turime pasirūpinti tuo, kad tinkamą įrangą gautų ligoninės, kad būtų užtikrintas gerimo vandens tiekimas ir panašiai. Ačiū. Ačiū tikrai, mes lankydamėsi sužinome daug įdomių dalykų ir mano kolega dar pateikė porą išvalgų apie tai. Jeigu komentarų daugiau nebus, pagidaučiau perėti jau prie kito darbo atvarkės punkto, kadangi netrukus atvyks ir ministras pirmininkas. Tačiau kol jis dar neatvyko, pagidaučiau, kad ponas Kešmenas delegacijos į Botsvaną vadovas pagidaučiau, kad jis pateiktų savo ataskaitą apie apsilankymą šioje šalyje, prašom. Ačiū labai, ponas pirmininkė. Trumpai noriu papasakoti apie tai, kaip įvyko ši misija. Pranešimą raštu pateiksiu komitetui kitų metų sausio. Lankantis šioje šalyje, taip pat atsižvelgiant tai, ką jūs papasakote, galiu pabrėžti, jog ir šioje šalyje žmonės nori aktyvai spręsti savo pačių bed problemas. Neretai tokios delegacijos pateikiamos kaip, kaip turistinio pobūdžio, neva deputatai važiuoja į tolimiausius pasaulio kampelius pasilinksminti. Bet taip nėra. Taigi šią progą noriu padėkoti su mumis į Botsvaną vykusiems sekretoriato atstovams, kurie irgi labai e, at, sudėtingai, sunkiai darbavosi. Savo darbą jie pradėjo dar prieš misiją ir baigė tik jau po jos. Filimas Kazemarekas, aš, Judis Argantinė, Frank Engel ir Fia Koros. Tai buvo delegacijos nariai. Taigi delegacijos nariams noriu padėkoti už sunkų darbą, už pasišventimą, ir Paul Malinas šios ES Botsvanos delegacijos vadovas irgi prisidėjo prie šio vizito. Taigi tiek jis, tiek ir jo pagalbininkai leido mums susisiekti su aukščiausiais šios šalies vadovais. Be kita ko, mes šioje šalyje susitikome su ES šalių ambasadoriais, pavyzdžiui, Indijos karalystės įgaliotų atstovų, taip pat su Prancūzijos ambasados atstovais, su JAV bei Vokietijos ambasados atstovais. Taip pat kalbėjome su Pasaulio banko bei UNDP atstovais. Taigi visi tie kontaktai, visos tos pavardės bus pateiktos ir priede prie mūsų pranešimo. Iš pradžių sutikome su pilietinės atsto visuomenės atstovais. Be kita ko, susitikome ir su Bekongo, tam tikra asociacija, kuria priklauso daug įvairių skirtingų nevyriausybinio organizacijų, sprendžiančių moterų, lyties, jaunimo, profsąjungų, profesinio švietimo ir kitus klausimus. Taip pat sutikome su prekybos pramonės rūmų atstovais, taip pat su gamintojais, eksportuotojais ir taip toliau. Be to sutikome su šalies viceprezidentu, nacionalinio susirinkimo spikerė. Ir tikrai būtų galima pasimokyti iš parlamento spikerės, kaip ji suvaldo Botsvanos parlamento narius. Tikrai puikiai atlieka savo funkcijas. Beje, tai yra pirmoji moteris spikerė parlamento pirmininkė išrinkta iš šį postą Botsvanos parlamente. Taip pat sutikome su Botsvanos finansų ir vystimosi ministru, prekybos pramonės ministru, užsienio reikalų ministru, taip pat Sadako sekretoriumi. Kalbėjome apie perinamą laikotarpio EPS, apie regioninę integraciją bei dezintegraciją. Be abejo, EPS klausimas buvo keliamas nekarta. Tačiau mums patiko štai kas. Nevyriausybinės organizacijos puikiai susigaudo e, perinamo laikotarpio ekonominės partnerystės sutarimuose, taip pat supranta, kas yra paslaugų direktyva. Ir aš patikinau, kad Europos parlamente Taip pat e, buvo kalbama apie paslaugas bei galimybę teikti paslaugas kitose šalise, tuo metu, kai buvo aptarėjama vadinamoji Bolkensteino direktyva. Taip pat kalbėjome apie palankiausio prekybos režimo statusą. Tačiau šiaip susidarė įspūdis, jog Botsvana nori gauti kaip ir visavertės EPS narės statusą. Taigi tikrai mums patiko tokio pobūdžio diskusijos. Sustikome su nacionalinės kovos su AIDS komisijos vadovu, bandėme sužinoti, kaip šioje šalyje yra kovojama su AIDS, kaip yra platinami atitinkami vaistai. Trumpai ir tai štai ką galiu pasakyti, nes ilgesniems išvedžiojimams nebėra laiko. Tikrai vizitas labai buvo konstruktyvus. Vertėjo nuvykti į šią šalį. Vertėjo nuvykti į šią kaip ir vidutinės pajamas turinčią šalį ir ten pamatyti savo akimis, kaip ji reaguoja ekonominę krizę. Botsvana verčiasi daugiausia deimantų bei nikelio bei vario eksporto. Deimantų rinka pirmoji pajuto krizės poveikį. Taigi dabar ko gero viskas priklausys nuo kelių artimiausių mėnesių. Nuo to, kaip vyko arba vyks priekyba per padėkos dieną, Kalėdas, Valentino dieną, Kinų naujosius metus. Taigi pagal šias datas Botsvana, ko gero, galės spręsti, ar iš tikrųjų mes europšėmės iš dobės ar ne. Nes tikrai deimantai tai yra prabangos sektorius. Botsvana tikrai puikiai pelnosi iš deimanto prekybos ir nors ir kyla ekonominė krizė, ji kris išvakarėse turėjo didelius e, finansinius išteklius. Taip pat sugebėjo apsaugoti savo investicijas. Pavyzdžiui, jie priklauso 15 procentų debers akcijų. Taigi šio šalies trešdalis biudžeto skirta švietimui, bilavinimui. Ši šalis priklauso nuo deimantų, kaip minėjau, vario, nikelio, ir ji turi diversifikuotis. Taigi ši šalis laiku suprato, be švietimo, be lavinimo, be įgūdžių ji visada bus priklausoma nuo gamtinių išteklių, nes kitaip į ją užsienis investuos. Taip pat e, iš biudžeto yra skiriama daug lėšų kovai su AIDS, su žifa. Pateiksiu įspūdingą skaičių. 85 procentai visų sergančių živ gauna reikiamus vaistus. Neuždyka, aišku, vaistai yra apmokami pilna rinkos kaina. Tai yra puikus pasiekimas, 85 procentai. Šiuo metu šalies biudžetas sudaro 14 procentų. Tačiau nepaisant to, šalis gali ir toliau pasiskolinti lėšų užsienio rinkose, kadangi šia šalimi yra pasitikima, bet to ji turi savo pačių pakankamų rezervų. Tačiau vėlgi rezervai nėra panacėja. Vieną dieną jų yra, kitą jų dieną jų nėra. Ką čia daugiau ir be pasakysi? Tikrai mus labai įkvėpė sustikimai su politikais, kurie žvelgia ateitį, kurie yra narsus kurie pilnai išnaudoja šalies, savo šalies potencialą, kurie nori sukurti prielaidas, kad pati šalis sugebėtų reaguoti, pavyzdžiui, į e, imigracijos iššūkius, kuriuos kelia Zimbabvė bei Demokratinė Kongo Respublika. Ir e, tuo pat metu čia gerbiami demokratijos principai. Šalis supranta, be vystimosi nėra kelio prieki. Taip pat čia suprantama, jog pagarba moteriams moterų teisų stiprinimas padės sukurti labiau subalansuotą bei tolerantiškesnę visuomenę. Taigi sugrįžau į Europą, jausdamas pasididžiavimą tuo, kas pasiekta Botsvanoje. Ta pat mes turime suprasti, jog kai kuriais atvejais sėkmingai besivystančias šalis donorai palieka likimo valioje. Taip irgi yra negerai. Tai galbūt pradėsiu, baigsiu tuo, ko pradėjau. Noriu padėkoti delegacijos nariams, tikrai darbavomės iš pietiesą, buvo puiku visiems kartu šioje šalyje viešėti. Noriu padėkoti ir sekretariato nariams. Kiek daug žurnalistų mes sulaukime baigiamojo spaudos konferencijoje, kaip puikiai jie susigaudė įvairiuose klausimuose, kaip puikiai jis įgaudė EPS, laikino perinamo laikotarpio EPS klausimais, kaip puikiai jie suprato sutarimo teigiamą bei neigiamą poveikį regionui. Tai buvo tikrai spūdinga. Pirmininkė, tikrai buvo didžiulė pagarba, malonė man vadovauti šią delegaciją ir esu už tai dėkingas. Ačiū. Prieš teikdama žodį kitiems nariams, noriu pasakyti, jog mane pritrenkė jūsų žodžiai tikrai pavyzdinę ataskaitą apie pavyzdinę šalį. Kodėl mes e, tą gerąją patirtį nepasvidžiame plačiau? Kodėl mes nepapasakojame per Junktinę parlamentę asamblėją apie Botsvanos patirtį? Gal tada kitos šalis iš jos pasimokytų? Ačiū, ponas pirmininkė. Jeigu leistumėte, aš irgi norėčiau pasakyti, jog ši misija buvo įspūdinga. tą įspūdingumą galime paaiškinti be kita ko ir tuo, kaip mes buvome priimti Botsvanoje. Taip pat dalis laurų tektų ir vadovui, Maiklui Kešmanui. Mes pamatėme, kaip e, ši šalis vystosi, gilinomės į, į ekonominį, politinį bei socialinį šios šalies aspektus. Manau, kad Maiklas pakankamai išsamei pateikė mūsų re, misijos rezultatus. Tačiau į kai kurios aspektus būtų galima dar labiau įsigilinti. Pavyzdžiui, kaip šioje šalyje yra žvelgiama į vietinius gyventojus, kaip e, sprendžiami migracijos klausimai, kaip sprendžiami sveikatos apsaugos, e, švietimo klausimai ir panašiai. Michaelas Kešminas buvo gana santūrus, e, pristatydamas pranešimą ir kiek pasikuklino, kalbėdamas apie savo nuopelnus. Noriu pabrėžti, kad jis buvo tikrai tas variklis galbūt, kuris e, padėjo surenkti sėkmingas diskusijas. Tikrai jis nuolatos turėjo prieš akis tikslą, gerai suprato, ko norima, leido visiems pasisakyti ir neleido nukreipti diskusijų nekonstruktyvę linkme. Taip pat buvo kalbėta išsamei apie žmogaus teises. Buvo Botsvanoje sakyta, jog visur žmogaus teisės turi būti taikomos vienodai, nepriklausomai nuo to, ar tam tikra šalis yra besivystanti, ar išsivyščiusi, ar tai yra valstybė kandidatė, ar tai yra valstybė, kuri gauna iš ES parangamą. Taigi, Jis garsus žmogaus teisų gynėjas taip pat aistringai gynė žmogaus teises ir Botsvanoje. Kai kas, pavyzdžiui, turkai sako, jog jiems jau nusibodo mūsų kalbos apie Kipro konfliktą, kai, kai, kai, kai kada mus prie, priekaištaujama, jog yra taikomi dviejopi standartai. Taigi aš norėčiau padėkoti pono Maiklui už tai, kad jis taip aistringai galbūt gynė mums visiems svarbius idealus. Ačiū. Much, Ar būtų dar komentarų dėl kešmino ataskaitos? Jeigu ne, noriu pasidžiaugti, jog pas mus atvyko Tuvalo ministras pirmininkas. Thank you. Brangus bičiuliai kolegos, nepaprastai džiaugiuosi, galėdamas pas mus pasveikinti Tuvalų valstybės ministrą pirmininką J.E. Apisai, su kuriais mes kalbėsime apie klimato kaitą. Jau kiek anksčiau mes kalbėjome apie tai, jog klimato kaita daro poveikį Maldyvams, Bangladešui, Tikrai premjeras atvyko labai laiku, kadangi kaip tik šiuo metu Kopenhagoje irgi yra kalbama apie klimato kaitą. Pasaulis tikisi pozityvių rezultatų. Ko gero, jų labiausiai trokšta to šalis, kurios labiausiai jaučia klimato kaitą, tame tarpe ir tuvalų. Ši šalis jau yra prieimusi prisitaikymo planą, taip pat e, yra kitaip stengiamasi sumažinti emisijas. Ramio vandenino mažos besivystančios šalų, salos valstybės yra patys pažydžiamiausios. Pakanka šiek tiek pakilti vandens lygiui, jūrų lygiui. Tuvalo gali išnykti arba iš tikrųjų išnyks, ją apsems vanduo. Taigi, ekscelencija, Džiaugiamės tuo, kad jūs atvykote į šį komitetą. Tikrai galite ne tik gražių žodžių iš mūsų reikalauti, bet ir konkrečių veiksmų. Prašom. Thank you, chairman. Ačiū, ponas pirmininkė. Garbus e, Europos parlamento vystimosi komiteto nariai. Pon ir ponės. Pirmininkė, noriu padėkoti už pasveikinimą. Noriu padėkoti visiems komiteto noriams už tai, kad galiu kreiptis į jūsų. Tuvalu bei Europos Sąjungoje daugelis metų sieja tamprus draugiški santykiai. Ir atvykau iš šį komiteto posėdį, kad dar labiau sustiprinčiau mūsų santykius. Vienas svarbiausių klausimų, kuris įtakoja mūsų valstybę ir kuris kelia grėsmę netgi žmonijos išlikimui. Tai klimato kaita bei globalinis atšilimas. Jeigu leistumėte, pakalbėsiu apie tai, kaip globalinį atšilimą vertina mano šalis. Mes esame viena iš tų mažų salų valstybių, kurios jau dabar jaučia klimato kaitos padarinius. Ir tuos padarinius pajusime dar labiau, jeigu atšilimas nesustos ir jeigu vandenio lygis pakils realiai mūsų gali nelikti. Per potvinius, per audras jūros vanduo kartais nuvilnyja per visą mūsų šalies teritoriją. Išlaužo medžius, nuplauna pasėlius, taip pat jūros vanduo užteršia geriamą vandenį, taip pat, kaip minėjau, sunaikina pasėlius išverčia medžius, be to dėl audros, dėl audrų yra nuplaunama dalis mūsų žemės. Taip pat e, nyksta koralai, kadangi šyla jūros vanduo, o tai daro neigiamą poveikį tiek jūro ekosistemoms, tiek ir mūsų galimybę apsirūpinti maistu. Be to, sausros yra ilgesnės ir mums vis sunkiau darosi apsirūpinti vandeniu, kuris yra kaip ir brangiausias, brangiausia žaliava mūsų regione. Taigi veiksmų reikia imtis nedelsiant, norint sumažinti pasaulio mastu emisijas. Mes pagidautume, kad visos valstybės konkrečiai prisidėtų prie savo emisijų sumažinimo. Taip pat e, išsivyščio šalis turi sumažinti savo emisijas iki 2017 metų. Be to, emisijas reikia sumažinti stipriau, negu kad jos dabar sumažėtų nieko nedarant. Be to, ko gero visi, tiek ir besivystančios šalis turi irgi prisidėti. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų koncentracija neturi didėti iki arba ilgiau negu tik tai iki 2015 metų, o po jų koncentracija jau turi praeiti mažėti. Globalinės pastangos turi neleisti temperatūrai padėti daugiau negu pusantro laipsnio, lyginant su iki pramoniniu laikotarpiu. Be abejo, Tuvalu ėmėsi ir savo veiksmų, reaguodama iššūkius, kurios kelia klimato kaita. Kokiu veiksmu mes ėmėmės? Mes e, statome užtvankas arba pylimus, parengėme nacionalinę prisitaikymo programą, vadinamąją NAPA, ir įgyvendama šios programos tris svarbiausius elementus. Pirma, norime parengti, pasakyti pylimus, užtvaras, kad apsaugotume savo koralusų bei rifusų. Antra, norime apsisaugoti nuo vis stipresnių ciklonų. Todėl norime parengti reikiamą infrastruktūrą, kurios dėka apsaugotume žmonių turtą bei gyvūnus galvijus nuo audrų arba uraganų. Trečia, mes stengsimės e, ir savo pačių emisiją sumažinti, nors jos labai didelės. Mes norime plėtoti atsinaujančią energiją ir ją plačiau naudoti negu dabar nuo 2020 metų. Noriu padėkoti Europos parlamentui, Europai už tokį pirmaujantį vaidmenį. Noriu padėkoti už paramą, kurią teikate labiausiai pažydžiamoms šalims. Noriu padėkoti ir parlamentų nariui Čarlzui Tanokui už tai, kad jis kreipėsi į Europos komisiją, tai raudamasis dėl finansinės paramos mažoms besivystančioms salų valstybėms, kad šio finansavimo dėka jos galėtų efektyviau kovoti su klimato kaita. Komisijos atsakymas labai įdomus. Pagal globalinę klimato kaitos alijansą Vanuato bus skirta 3,2 milijonų eurų, o kitoms šalims mūsų regione 3,8 milijono eurų. Maldyvoje, pavyzdžiui, gaus 2,2 milijonų eurų skirtų regioniai plėtrai. Šiomis lėšomis bus stengiamasi paversti mūsų salas tvaresnėmis. Kita vertus, šiame atsakymė yra sakoma dar ir štai kas. EDF fondo lėšų nenorime švaistyti projektams, kurie galbūt nepasiteisins, kurie neduos norimų rezultatų. Tai ką mums daryti? Persikrausti kur kitur? Be abejo, tuvalo ateitis nėra šviesi. Bet mes e, liksime savo vietoje, niekur nesikrausysime. Mes e, išsaugosime savo valstybę, savo kultūrą, savo gyvenseną ir tikrai nesiruošime niekur su visa valstybė emigruoti. Jeigu bus imtas reikiamų veiksmų, Tuvalo išliks, išgyvens. Jeigu komisija būkštauja, kad parama Tuvalo yra netvari, tai tegul komisija perveda pinigus į Tuvalo patikos fondą. Vos įgavę nepriklausomybę, buvo suformuotas toks fondas, į kurį lėšas skiria Junktinė karalystė bei kitos valstybės donorės. Šis patikos fondas dengia mūsų biudžeto deficitą, taip pat iš jo yra finansuojami tie projektai, kurių paprastai nefinansuoja kiti donorai. Taip pat iš šio fondo remiame tuos projektus, kuriuo atveju mes e, negalime kreiptis paramos ir tautinė bendruomenė. Taigi, donorų skirtos e, lėšos iš šį fondą yra prižiūrimas pačių donorų. Ir visos fondo lėšos, atskaičiavus jo valdymo mokestį, yra skiriamos e, tuvalo. Iš pradžių į fondą buvo skirti 6 milijonai, 26 milijonai Australijos dolerių. Ir dabar šios fondas yra daugiau negu 100 milijonų Australijos dolerių. Taigi, apsiginklavus kantrybę, turint laiko, panaudojus šio, finans, šio fondo lėšas, būtų galima įgyvendinti tam tikras pristaikymo priemonės, kurios galbūt nėra patrauklios tarptautinės donorams. Pirmininkė, ačiū dar kartą, kad leidote pakalbėti man apie klimato kaitą ir jeigu bus klausimų, mielai juos atsakysiu. Ačiū visiems. <clears throat> Ministrė pirmininkė, ačiū už jūsų labai atvirą ir nušiltų pasisakymą. Aš iš tikrųjų jau ilgai pa, pageidavau kad e, Europos parlamente būtų aptarta jūsų šalies ateitis, tačiau komisija iki šiol e, nesutikdavo to daryti. Pono Kešmanai dabar žodis. Ačiū premjerė už tai, kad atvykote pasidalinti su mumis mintimis apie klimato kaitos realybę. Kai kurie teigia, kad klimato kaitos nėra. Arba kai kurie tvirtina, kad e, pasaulio industrializacija jos nesukėlė, tačiau jūs esat vienas iš tų, kurie galite parodyti, kad iš tikrųjų taip nėra. Jūs kalbėjote apie klimato kaitos poveikį mažų salų valstybėms ir kai kurios iš jų iš tikrųjų patekusios į dramatišką situaciją. Jūsų buvimas čia mums dar kartą priminė, kad klimato kaita vyksta visą laiką ir jos formos yra labai įvairios. Jūs kalbėjote apie vandenį, apie sausras, apie poveikį koralams. E, jūros gyvybės infrastruktūrai. Taigi, jūsų buvimas čia parodo, kad reikia imtis veiksmų, reikia susitarti Kopenhagoje ir e, reikia ne tik žodžių, tačiau taip pat ir darbų, finansavimo mes turime sumažinti CO2 išlakas iki 2017 metų, tačiau niekas negali užginčyti arba neturėtų ginčytis, kad e, iki 15 metų CO2 išlakos pasieks savo viršūnę pasaulyje. Taigi mes negalime e, to neikti ir turime sutelkti pastangas, kad užkirstume tam kelią. Ekonominė ir finansų krizė pakeitė kai kurių mūsų valstybių narių e, norus tesėti savo prisimtus įsipareigojimus dėl vystamosios pagalbos, kuri turėtų sudaryti 0,7 procento nuo bendro vidaus produkto ir jie taip pat nenori skirti papildomų lėšų kovoti su klimato kaitos pasiekmėmis. Taigi ES ir kiti pasaulio regionai turi sutelkti pastangas kadangi čia mes kalbame ne tik apie būsimųjų kartų likimą, tačiau taip pat ir apie dabartinių kartų likimą, ypatingai tai svarbu yra jūsų valstybei. Todėl jūsų pastangos yra sveikintinas šią linkmę. Ir leiskite man baigti savo pasisakymą mintimi, kad e, iš tikrųjų klimato kaitos problemos pabrėžiamos pačiu tinkamiausiu laiku, nes su grėsmėmis mes susidurime dabar ir e, jūs esate pasirengę su jomis kovoti, tačiau mūsų socialdemokratų frakcija iš tikrųjų pasirengusi kovoti kartu su jumis prieš klimato kaitą. Pirmininkas, ačiū ponai Kešmenui. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti ponui premjerui. Savo pasisakymus aiškiai parodėte, kad privalome kovoti su klimato kaita visose frontuose. Jūs kovojate su klimato kaita, jūsų šalis turi prie to prisitaikyti, adaptuotis. Jūs minėjote, kad privalome užkirsti kelią, kad temperatūra nepakiltų aukščiau nei penkiais laipsniais ir tam reikia papildomų finansinių lėšų, jūs minėjote apie Europos vystimosi fondą. Ir tai prašo išjungti mobilius telefonus. Kopenhagoje bus kalbama apie klimato kaitą, o tai reiškia, kad besivystačiom šalims reikia skirti daugiau pinigų per EDF, kitus fondus ir e, dėl to gali sumažėti bendros vystimosios pagalbos apimtis. Tai aš manau, kad reikia apskritai iš naujo įvertinti vystimosios pagalbos apimtis, bet e, reikia nepamiršti, kad dabar skiriama vystamoji pagalba yra nepakankama siekiant e, tūkstantmečio vystimosi tikslų įgyvendinimo. Ar jūs jau pristatėte savo poziciją Kopenhagoje, ar e, taip pat e, jūsų pozicija sutampa su mano išsakytumas mintimis? Ačiū ponui Giorensui. Euh, Bagins. Ačiū pirmininkė, aš norėjau pasisakyti iš ryto, tačiau E, mes jau kalbėjome du kartus šiandien ryte. Džiaugiuosi, kad e, jūs paminėjote šiandien pirmininkė, kad e, Himalajų ledynai tirpsta taip pat dėl klimato kaitos. Taigi reikia valstybėms e, nešti daugiau pastangų, kad e, būtų užkirstas kelias tai e, tokiai situacijai. Aš taip pat asmeniškai gerai pažįstu Tuvalų. Kalbėjote apie tai, kad jūros lygis kyla dėl klimato kaitos ir tuvalų žymiai labiau kenčia nuo potvinių, nesvarbu kokioje saloje tie potviniai vyksta, ar netgi jeigu tie potviniai vyksta kaimininėse valstybėse. Taigi parlamento dėmesys privalo būti atkreiptas į tai, kad žmonės kasdieną kenčia nuo tokios situacijos. Jeigu mes neskirsime pakankamai lėšų, kad būtų galima sulaikyti tų potvinių pasiekmes arba būtų sudėmi medžiai, tuomet 20 e, milijonų žmonių, pavyzdžiui, Bangladeše turės persikelti iš savo gyvenamų vietų. Kitose valstybėse taip pat, taigi premjerė mes turime rasti galimybių, kad tie žmonės norėtų imigruoti ir įsikurti kitose šalise. Pirmkas, ačiū labai. Pone Leviai. Ačiū labai. Ačiū premjerio už tai, kad e, atvykote pas mus. Ir štai esu dėkinga, kad paminėjote, jog reikia užkirsti kelią e, klimato atšilimui nedaugiau nei pusantro e, laipsnio, o nekalbėti apie du laipsnius, kaip e, kalba valstybių vadovai Kopenhagoje. Taigi, jeigu mes to nepasieksime, tai klimato kaita taps žymiai grėsmingesnė. Taip pat e, kyla grėsmė, kad e, klimatas šiltės ne nuosekliai palaipsniui, tačiau įvairiais skirtingais temperatūros kilimo e, etapais. Nes gali atsitikti taip, kad dėl planetos ekosistemos e, mechanizmų pasieksime tokį tašką, kuomet klimatas šilties taip greitai, jog jau nebus galima nieko pakeisti. Galbūt e, besivystančios valstybės turėtų pamastyti taip pat apie tai, kaip pakeisti savo visuomenės, e, kad e, būtų užkirstas kelias tokiai situacijai. Lamingos planetos indeksas yra skaičiuojamas vieno fondo, kuris bando E, apskaičiuoti, kurie planetos vietoje gyvenčiai jaučiasi laimingiausiai ir laimingiausi planetos gyventojai, anot šio fondo tyrimo rezultatų, gyvena tuvalų. Taigi e, tai parodo, kad jūs sugebate tausoti gamtą ir e, su ją pakankamai gerai sugyventi. Iš, iš tikrųjų, intelektualų žmonių, tiek pragyvenimo lygio standartai, lyginant su turimais gamtiniais ištekliais, yra labai aukšti. Taigi jūs galite mūsų vakarų e, pramoninės valstybės ir jų vadovus išmokyti, kaip e, reikia pasirinkti tinkamiausią gyvenimo būdą. Dėkoju, kad atvykote pas mus ir, dėko, ir tikiuosi, kad jūs turėsite galimybės pasakyti Kopenhagoje. Ačiū. pirmininkas. Noriu paprašyti Europos komisijos ir ypatingai direktoriaus Arriera, kuris pas mus atvyko, paaiškinti komisijos poziciją, kuri buvo cituota anksčiau. Ačiū pirmininkė, ačiū už suteiktą galimybę pasisakyti ir dėkoju Tuvalu premjerų už jo pasisakymą. Mes suprantame Ramio vandenino salinių valstybių susirūpinimą. Mes nekalbame apie klimato kaitos poveikį, mes turime kalbėti apie atskirų valstybių išgyvenimo, išlikimo galimybę ir jų gyventojų deramų gyvenimo sąlygų užtikrinimą. Mes visiškai palaikome pristatytus premjero veiksmus. Savo vystomojo bendradarbiavimo ir kovos su klimato kaita projektuose mes visą laiką vadovavomės principu, kad uh, arba konstatavome principą, kad labiausiai kenčia nuo problemos tie, kurie mažiausiai prisidėjo prie jos sukelimo. Taigi mes privalome tęsti procesus, kurie dabar jau vyksta kai kuriuose besivystančiose valstybėse. Mes esame pasitelkę e, pasaulinį kovos su klimato kaitos instrumentą, priemonę kuri numato ne tik politinę arba moralinę, tačiau taip pat ir finansinę paramą besivystančioms valstybėms. Ta priemonė negali būti taikoma visoms besivystančioms valstybėms, tačiau e, salų valstybėms iš tikrųjų gali būti pritaikoma, nes yra gyvybiškai svarbi jų išlikimų. Jeigu leisite, norėčiau pasveikinti jūs e, su tuo, kad pradėjote vykdyti savo ruoštų atitinkamas priemonės, nes e, mes galime konstatuoti, kad kairiuose besivystančiose valstybėse nacionaliniai kovos su klimato kaita planai yra rengiami nesivadovaujant uh, jokiomis strateginėmis programomis arba nuostatomis. Ir tuvalų atveju mes iš tikrųjų aptarėme jūsų vykdomas programas per uh, savo uh, bendradarbiavimo komitetų, tarpusio bendradarbiavimo komitetų susirinkimus ir iš tikrųjų matome, kad jūsų vykdomi projektai turi tvirtą pagrindą, to pageidautume ir kitose uh, regiono šalise, grįžtant prie jūsų iškeltų specifinių klausimų, tai galiu paminėti tikrai puikiai vyk, vykdomą bendradarbiavimą su jūsų valstybe vandens tiekimo ir sanitarinių sąlygų užtikrinimo srityje. Ir noriu paminėti taip pat ir e, Europos parlamento paramą pasauliniam kovos su klimato kaita alijansui. Ir e, šio alijanso kontekste taip pat vykdomi projektai su Vanuatu ir Maldyvais ir mes svarstome galimybę 2010 metais gavus Europos parlamento paramą pritarimą skirti tam tikrą finansinę paramą, taip pat ir e, tuvalų vykdomiems atitinkamiems struktūriniams projektams. Mes priimame, priimame domen jūsų idėją dėl patikos fondo, kuris leistų sutelkti finansinius išteklius gaunamus iš įvairių šaltinių ir busimuose diskusijose su jumis, ponė premjerė, mes turėtume atidžiau pažvelgti į šią galimybę, nes tai iš tikrųjų yra geriausias būdas prisidėti prie jūsų gerai apgalvotos ir parengtos strategijos įgyvendinimo. Bet to aš norėčiau pabrėžti ir manau, kad tai ypatingai svarbu Ramio vandenino regionų. Klimato kaita nėra vien nacionalinė, tačiau e, veikiau regioninė problema. Ir mes AKR bendrame kontekste esame nusprendę teikti finansinę paramą regioniams organizacijoms kovojančioms su klimato kaita. Esame numatę tam tikslui 8 milijonus eurų visam Ramio vandenino regionui projektams kovoti su klimato kaita ir mes taip pat svarstysime galimybę šios išteklių šią paramą skirti per biudžetinę pagalbą, siekiant, kad būtų greičiau įgyvendinami numatyti projektai. Be to, mes numatome papildomą 8 milijonų eurų paramos paketą skirtą išskirtinai mažoms salų valstybėms Ramijo vandenino regione. Manau, kad esame pasirinkę tinkamą strategiją, kuri leistų mums tikslingai naudoti teikiamą paramą ir mes tikimės su jumis ir jūsų vyriausybė tolesnių diskusijų siekiant, e, kad projektai būtų pradėti įgyvendinti kaip įmanoma greičiau, kad būtų kaip įmanoma greičiau pradedama veikti. Dar kartą noriu padėkoti parlamentui, pasauliniam kovos su klimato kaita alijansui, kuris leidžia mums ne tik tęsti politinį dialogą su AKR valstybėmis besivystančiomis šalimis, taip, pat, tačiau taip pat ir pradėti įvairius bandomuosius projektus, kaip Tuvalų atveju, kur mes tikimės uh, susilaukti konkrečių realių apčiopimo rezultatų, kaip manoma, greičiau. Pirmininkas, teisingai supratau, kad 8 milijonai yra numatyti bandomiesiams projektams ir jeigu jie pasiteisins, tuomet jūs numatysite didesnę finansinę paramą. Ar teisingai supratau? Atsakymas. Iš tikrųjų, tolesnė parama smarkiai priklausys nuo E, Kopenhagos sustarimo rezultatų ir e, busimosios e, finansinės architektūros, kurią po to turėsime parengti. Dabartinėje situacijoje galime pasinaudoti tą paramą, kur yra numatyta Ramio vandenino regiono valstybėms kovoti su klimato kaitos iššūkiais. Aš manau, kad vienas iš esminių aspektų busimiems finansavimo projektams yra vienas svarbiausių prielaidų, tai yra gerai apgalvotai parengtos strategijos ir konkretus projektai. Aš manau, kad viduriniuoju laikotarpiu, jeigu tokie strateginiai projektai bus parengti, na, aišku, priklausomai ir nuo Kopenhagoje pasiektų susitarimų, finansinė parama turėtų būti teikiama ne tik iš ES arba komisijos, tačiau ir iš kitų pasaulio vietų. Šiuo atveju iš tikrųjų mes turime kalbėti apie apgalvotą strategiją, kuri apima skirtingus projektus ir manau, kad tai yra pagrindinė ateities paramos prielaida. Piringas, ačiū direktoriu. Aš nežinau, ar jūs buvote salėje, kuomet mes anksčiau aptarėme klimato kaitos klausimus su jūsų kolega Hašhaušeriu, tačiau jis atrodė pritarė jungtinių tautų pozicijai e, Antonijo Vidilantė pranešime, kad e, jeigu padėsime besivystančioms valstybėms pristaikyti prie klimato kaitos, tai e, paskatinsime ir jų vystimasi. Taigi šis procesas turėtų dvigubą naudą ir būtų galima naudotis įvairių fondų ištekliais ir e, skirtingų fondų išteklius, taip pat fondų skirtų vystomai pagalba ne tik kovai su klimato kaita. E, sakymas, na, aš nenoriu filosofuoti, tačiau manau, kad e, viduriniuoju laikotarpiu mūsų požiūris į klimato kaitą turėtų pakeisti ir mūsų požiūrį į vystomąją pagalbą. Ir aš manau, kad klimato kaitos aspektai turėtų būti įtraukiami ir į kitas vystomosios, vystomo, vystomosios pagalbos programas. Mes turėtume iš esmės pakeisti savo požiūrį. Noriu paklausti, ar iš tų lėšų, kurios yra numatytos vystomai pagalbai, galime paimti lėšas kovo, skirtas gyventi projektams, skirtams kovoti, skirtiems kovoti su klimato kaita. Taigi būtų gerai išsiaiškinti Europai, savo požiūrį į šį klausimą prieš užimant vieningą poziciją Kopenhagoje. Bet noriu pasakyti, kad visos valstybės privalo pritarti, tai yra dauguma valstybių privalo pritarti tokiems pasiūlymams. Ir jeigu mes norime uh, savo pusę patraukti besivystančias valstybės, siekiant susitarimų Kopenhagoje, tai turime ir prisimti jų atžvilgių tinkamus įsipareigojimus. Manau, kad visiems yra aišku, kad mes tikrai neturėtume sustabdyti dabartinių programų vien todėl, kad skirtume pinigų e, kovai su klimato kaita tik tai. nereikėtų visiškai atimti finansavimo iš vienų programų ir visiškai jį perkelti į kitas programas. Mums tai atrodo pakankamai aišku. Jeigu nuspręsime finansuoti tam tikrus projektus, naujus projektus, tikrai tai neturėtų reikšti, kad bus žymiai sumažintas finansavimas dabartiniams projektams. Ačiū pirmininkė. Aš girdėjau, klausiausi Tuvalo ministro pirmininko Doholme, kai jis kalbėjo per vystimo dienų renginius. Man atrodo, kad jūs pasakėte, ar ne jūs. Galbūt jūsų kolega iš Tuvalų. Šiaip ar tai buvo atstovas iš Tuvalų. Buvo išreikštas klausimas. Labai paprastai suformuoluotas, kad mūsų valstybės kesta. Ir o Kopenhagoje girdėjosi gandai, kad kai kurios ES valstybės dabar teigia, kad galima būtų finansuoti tam tikras priemonės skirtas kovai su klimato kaitos padariniais iš uh, imant lėšas iš paramos vystimui. Aš manau, kad klimato kaitos priemonės yra būtinos sąlygos tolesniam valstybių vystimuisi. Ir man ir mano kolegai tikrai nėra priimtina, kad mes paimtume vystimo paramą ir ją skirtume finansuoti tik tai toms priemonėms, kurios kurios turi būti įgyvendintos. Šiaip ar taip nekyla jokio bejonių, reikia tas programas įgyvendinti. Ir iš tiesų Europos komisija turi dėl to išreikšti labai stiprią poziciją. Ačiū. Pane pirmininkė, aš žinau, kad jūsų darbo tvarkė labai įtempta, bet jūs matote, kad mes labai aktyviai čia diskutuojame, labai gyvai vyksta mūsų diskusijos, galbūt jūs norėtumėte sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta, pakomentuota. Pone pirmininkė, gerbiami vystimo komiteto nariai, ponas ir ponai, aš taip pat dar kartelį norėčiau padėkoti visiems už jūsų visų pasisakymus, jūsų nuomonės. Iš tiesų, suteikėte man nemažai informacijos ir naudingos informacijos. Mes visą tai laikome labai maloniu jūsų komiteto parama mums mano šaliai tai yra labai malonu. Malonu ne tik mano šaliai, bet ir kitoms valstybėms, kurios kenk, kenčia nuo klimato kaitos padarinių. Ir girdėjau nuoširdų palaikymą iš visų tų, kurie ką tik pasisakė. Taip pat norėčiau pasinaudoti progą ir padėkoti Europos Sąjungai už skiriamas lėšas ir paramas, kurios buvo panaudotos įgyveninti vandens tiekimo projektams mano valstybėje. Aš kaip suprantu, ta programa jau bus galtinai baigta ir projektas įgyvenintas 2010 metais. Ir mes norime pasakyti, kad jeigu finansavimą mes galėtume gauti kaip galima greičiau tam, kad galėtume kuo greičiau gyveninti tokius projektus, kurie atneš realią naudą mūsų gyventojams. Uh, Tai būtų labai gerai, nes klimato kaita vyksta šiandieną, o ne vyks rytoj. Ir dėl to mums ta parama yra reikalinga kaip galima greičiau. Buvo užduotas taip pat klausimas, ar vystimo parama turėtų būti suskirstita į kelias dalis ir skirta programoms, vystimo programoms ir programoms skirtoms kovoti su klimato kaita. Mano valstybės nuomonė mes tiesiog prašome naujo, nau, naujos paramos. Pagal kuris priklausys nuo tų sprendimų, kurie bus priimti Kopenhagoje. Nes, kaip jūs ir minėjote, jeigu param, vystimo parama bus suskirstyta į dvi dalis pagal dabartinę sistemą, tai tada mūsų e, vystimui lėšų labai sumažės. Ir dar kartą dėkoju ponui Primnikui šitą sutiktą galimybę. Tikrai mes džiaugiamės, kad jūs galėjote atvykti ir pasidalinti su mumis jūsų nuogastavimais ir rūpešiais. Taip pat labai atsiprašau, jeigu atsitiko kažkokių nesusipratimų, tai kaip komisija atsakė į jūsų klausimus ir jūsų pasisakymus. Tikiuosi, kad visi tie nesusipratimai jau dabar yra aiškus. Norėčiau, kad būtų taip įrašyta ir į protokolą, kad viskas yra išspręsta. Ir linkiu Jums kuo didžiausios sėkmės Kopenhagoje.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 gruodžio 14 dieną, pirmadienį, nuo 7 iki pusės 9. Laukiame dar patvirtinimo iš pirmininkančios valstybės. O po to vyks kitas posėdis gruodžio 17 dieną, ketvirtadienį, 9 val. ryte iki pusės 11. Ten susitiksime su Sakarovo premijos laureatais iš Rusijos. Tai bus jungtinis posėdis su mūsų komitetu, žmogaus teisų komitetu. Ir tada sausio 25 dieną vyks mūsų trečias kitas posėdis čia Briuselėje. Ačiū visiems. Thank <laughs> you.